baigiamos. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Tarybos, pareiš... Tarybos ir komisijos pareiškimai dėl kovos su diabetu epidemijos Europos Sąjungoje. Diskusijos pradžioje žodį tars ponas Vamen, tarybos vardu ir komisijos vardu kalbės ponas Piebalgs. Pone Vamen, jums žodis. On... Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, komisijos nariai, esu dėkingas, kad šis parlamentas iškėlė iniciatyvą surenkti šiokią diskusiją ir atkreipti dėmesį į šią labai svarbų klausimą. Norėčiau šiandien ypač padėkoti pirmininkams. Šeldemuzer, Lutford, Butusil ir Matijas už tai, kad jie vadovavo procesui. Taip pat dėkoju Europos parlamento diabeto darbo grupiai, kuri parengė e, rezoliucijos projektą, kuris jums pateiktas. Jie ir toliau nepailstamai dirba e, diabeto klausimą akcentuodami ES piliečių sveikatos apsaugos kontekste. Chroninės lygos bendrai, lėtinės lygos bendrai yra labai rimtas iššūkis e, ligonėms ir jų šeimoms ir bendrai visuomeniai. Tai reikalauja naujo koordinuoto požiūrio ir glaudesnio bendradarbiavimo didžiausias iššūkis čia yra susijęs su tuo, kad ilgiau gyvename ir negyvename pakankamai sveikai. Vadinasi, vis daugiau europiečių susirga diabetu ir kitomis lėtinėmis lygomis. Padariniai akivaizdus. Vis e, didesnį spaudimą patiria sveikatos apsaugos sektorius, nes mažiau žmonių ateina į darbo rinką ir e, moka už augančias visų sveikatos apsaugos sektoriaus išlaidas. Diabetas viena iš keturių populiariausių lėtinių lygų. Apie 30 milijonų žmonių ES e, dabar e, turi diabeto diagnozę. Manoma, kad šis skaičius išauks iki maždaug 40 milijonų 2030 metais. Maždaug 10 procentų ES valstybių narių sveikatos apsaugos biudžeto yra skiriama tiesioginiam diabeto gydimai. Tai sudaro maždaug 80 milijardų eurų, neįskaitant e, susijusių lygų ir komplikacijų gydimo. Šiuo metu diabetas negali būti e, nei išgydytas, nei sustabdytas. E, dabartinės galimybės e, net netrukdo lygai progresuoti ar komplikuotis tolimesnėje perspektyvoje. Todėl diabeto auganti grėsmė turi būti pažabota prevencinėmis priemonėmis, ankstyvų nustatymų, efektyvių valdymų, švietimu ir moksliniais tyrimais. Prevencija gali būti labai veiksminga. Anot pasaulio sveikatos organizacijos antrojo tipo diabetas, kuris sudaro nuo 85 iki 90 procentų diabeto atvejų ES, gali būti išvengtas iš esmės pakeičiant gyvenimo būdą, mytybos įpročius ir e, imantis reguliarios fizinės veiklos. Ką būtų galima padaryti ES, kad tas iššūkis būtų atremtas? Sveikatos apsaugos problemos pirmiausia yra valstybių narių kompetencijos klausimas. ES kompetencijos čia yra ribotos. Tačiau tai akivaizdžiai nereiškia, kad turime likti pasyvus. 2010 m. gruodžio mėnesį taryba pradėjo apmąstymų procesą dėl chroninių lygų problemos. Ji paragino valstybės narės ir komisiją išaiškinti galimybės optimaliai reaguoti į chroninių lygų problemą ir stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą. Šis procesas vyksta glaudžiai bendradarbiaujant su suinteresuotomis pusėmis ir e, jis baigsis apmąstymų dokumentu. Darbas vyksta, jis e, organizuojamas e, aukščiausių lygių atitinkamose tarybos institucijose, tikimasi, kad jis baigsis kitų metų gale. Pirmininkaujantį Daniją visapusiškai šį procesą remia ir e, pirmininkavimo laikotarpį panaudosime m, optimaliai e, šio klausimo sprendimui. E, Chroniškos lygos yra Danijos pirmininkavimo vienas svarbiausių prioritetų sveikatos apsaugos rytyje. Jis išliks ir e, šių metų balandžio mėnesio sveikatos ministrų susitikimo Danijoje darbo atvarkės vienas prioritetinių klausimų. Paciento įgalinimas yra viena iš svarbiausių savokų apie kurį Danija kalbės e, balandžio 11 ir 12 dieną per ministrų susitikimą. Europos diabeto e, lyderystės forumas įvyks balandžio 25-26 dieną šiais metais. Jame dalyvaus visa eilė suinteresuotų pusių, skaitant politikų, vyriausybės pareigūnų, sveikatos apsaugos, nevyriausybinio organizacijų, sveikatos srities ekspertų, verslo organizacijų E, ir pirmininkaujantį Daniją didžiuojasi, kad galės paremti tokį renginį. Pirmininkaujantį šalis yra įsitikinusi, kad šie renginiai ne tik sukvies ekspertus iš visų sričių, bet ir prisidės prie mąstymo proceso apie chroninės ligas, kuris vyksta taryboje. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, komisijos nariai. E, dedama daug pastangų atremti chroninių lygų problemas, įskaitant diabetą. Europos taryba dirba įvairiose srityse, prisidedama prie šių pastangų, bet padaryti būtų galima daugiau ir reikėtų padaryti daugiau. Šiandienos diskusija ir rytoj primama rezoliucija padės geriau informuoti žmonės apie kolektyvinę sveikatą. Todėl aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie šią problemą ir e, apie ją informuoti tarybą. Ačiū, pirmininkė. Ačiū tarybos pirmininkui. Dabar žodis teikiamas komisijos nariui Andris Pievarks. Ministra, e, pirmininkė, dėkoju parlamentui už jo e, norą pagerinti žmonių sergančių diabetų gyvenimą. Europos komisija pritarė jūsų nerimai. Diabetas yra didelė kančia 32 milijonams europiečių ir jų šeimoms. Europos komisija mano, kad mes turime kovoti su diabeto priežastimis. Ir todėl Europos komisija visiškai remia jūsų raginimą valstybėms narėms kurti strategijas dėl dietos, e, fizinės, fizinės veiklos, kad būtų galima užkirsti kelią antro tipo diabetą, kaip sakoma jūsų rezoliucijoje. Žinoma, ne visam diabetui galima užkirsti kelią, tačiau kai kalbam apie antro tipo diabetą, mes žinome, kokie yra svarbiausios, kokios yra svarbiausios priežastis - viršsvaris, nutukimas, fizinės veiklos trūkumas. Nutukimo dydis padvigubėjo per pastarosius 20 metų, daugiau kaip pusė suaugusių europiečių yra, turi viršsvarį arba yra nutukę. Vienas iš keturių vaikų nuo 6 iki 9 metų amžiaus ir turi viršsvorį ir todėl jiems kyla didesnės pavojus, kad jie susirgs antro tipo diabetu. Todėl komisijos veiksmų tikslas e, yra kovoti su svarbiausiamis priežastimis. E, tai yra viršsvorių nutukimu ir fizinės veiklos trūkumu. Ir būtent šią dvasę dar 2007 metais Europos komisija sukūrė strategiją dėl mytybos ir fizinės veiklos kad būtų galima paremti nacionalinės pajamas, siekiant užkirti kelią nutukimui. Strategija pirmiausia skirta keistis patirtimi tarp valstybių narių, skatinant bendro požiūrį ir koordinuotus veiksmus. Tai apima bendrus maisto reformuojimo požiūrius, pavyzdžiui, mytybininkams, e, svarbiausiams mytybos elementams, pavyzdžiui, dėl druskos, pa, mobilizuojant partnerius visuomenė, kad jie imtųsi veiksmų per Europos e, platformą skirtą veiksmams e, dietai, fiziniai veiklai ir sveikatai. Ir tai įtraukia ir diabeto organizacijas. Šiame kontekste komisija raginantis veiksmų ir e, maisto gamybai, gamintojams, žiniasklaidai ir taikant, tvarkant komer, komercinius standartus, taip pat mobilizuojant ir kita, kitas politikos rytis. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Per ES mokslinio tyrimo politiką komisija kartu finansavo mokslinius tyrimus e, diabeto ir nutukimo srityje skirdama 300 milijonų eurų šeštoje ir septintoje programuose. Nuo 2007 metų daugiau kaip 207 milijonai eurų buvo skirti diabeto ir nutukimo moksliniams tyrimams. Tolesnė parama moksliniams tyrimams, skietant, siekiant e, e, kalbėti apie lygas susijusias su e, dieta, per bendrą iniciatyvą sveika dieta sveikajam gyvenimui. Taip pat siekiama koordinuoti diabeto mokslinius tyrimus visoje Europos Sąjungoje. Toliau, per Europos žemės ūkio politiką Europos komisija vaisius ir daržovės tai tiekia milijonams vaikų mokyklose per mokyklų vaisių sistemą. Per ES švietimo politiko komisiją taip pat e, remia fizinius pratimus per iniciatyvas kaip Europos gairės fiziniai veiklai. Na, taip pat svarbu paminėti ir audiovizualinių paslaugų sritį, kur e, komisija siekia mažinti maisto reklamavimo poveikį vaikams. Be to, komisija taip pat finansavo veiksmus per sveikatos programą, kad paremtų valstybių narių reakciją į diabeto prevenciją ir pagerinti ES pajėgumus stebėti diabeto epidemiją. Ypač daug dėmesio skiriame nepilnamečių diabetui ir susijusiems veiksmams. Komisija yra įsitikinusi, kad ES pagrindų e, mokslinių tyrimų programa prisideda prie rezultatų siekiant diabeto prevencijos ir gydimo ir siekiant geriau suprasti diabeto e, sąveiką su kitomis lygomis. Jūsų rezoliucija ragina komisiją ir valstybės narės užtikrinti e, tinkamus paskesnius veiksmus po Europos vadovų tarybos dėl neužkrečiamų lygų. Čia aš noriu Jūs informuoti, kad komisija jau pradėjo apmąstymų procesą kartu su valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis šalimis, siekiant nustatyti tas sritis, kur galima imtis veiksmų ir siekti papildomos vertės. Pone pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, ministrė. Tikiuosi, kad pripažinsite, kad komisija yra atsidavusi spręsti diabeto epidemijos problemą ir remiant valstybės narės užkirsti kelią ir valdyti diabeto epidemiją. Komisija atidžiai išnagrinės jūsų rezoliuciją ir kaip patenkinti jūsų prašymus imtis tolesnių veiksmų. Europos komisija sutinka su Europos parlamentu dėl to, kad reikia padaryti daugiau diabeto prasme, tai yra užkirsti kelią diabetui tarp e, vaikų ir paauglių, remti ligonius, kad jie galėtų gyventi pilna vertį gyvenimą. Na ir taip pat skatinti ankstesnę diagnozę ir tinkamą gydimą. Pasakius tai, reikia pasakyti, kad komisija mano, jog ji gali sukurti daugiausia papildomos vertės, daugiausia dėmesio skirdama iššūkiams ir bendrų kitų e, lygų priežastims, pavyzdžiui, nutukimui, o ne tik e, kalbė, kalbėdama apie atskirą lygą. Kalbėdami apie nutukimą mes kalbame apie diabetą ir daugelį kitų e, lėtinių lygų. Todėl Europos komisija daugiau dėmesio skiria holistiniam požiūriui, o ne konkrečioms strategijoms atskiroms lygoms. Ir šią dvasę komisija atsižvelgia į tą faktą, kad e, raginamai komisijai sukurti e, dedikuotą diabeto strategiją ir stebėti valstybių narių veiksmus šioje srityje. Noriu patikinti Jūs, kad e, daugiau dėmesio skirdami rizikos faktoriams, remdami valstybės narės, mes galime ir toliau atlikti visą savo vaidmenį, kovojant su diabetu. Ačiū. Komisar, Ačiū komisijos nariui, visiems diskusijos dalyviams noriu priminti, kad lygiai 20 val. turėsiu nutraukti posėdį, jeigu, nebūs, jeigu ir nebūsime baigę nagrinėti šio darbo tvarkės klausimo. Ir dabar perinu prie užsiregistravusių kalbėti. Pirmiausiai, ponas Busutį, EPP frakcijos vardu, prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai džiugu, kad ši tema yra aptariama šiandieną. Jau porą metų raginame įtraukti tokią diskusiją į darbo atvarkę ir aptarti tokio pobūdžio rezoliuciją. Taigi dėl to e, ir dirbome su kolegomis kartu to link. Yra daugybė ES piliečių sergančių diabetu. 2 milijonai kenčiančių nuo diabeto gali susidurti ir su, toles, su tolesnėmis um, komplikacijomis. 50 procentų diabetų sergančių asmenų net nežino, kokia rimta yra jų padėtis. Aš pats nesu gydytojas, bet vis dėlto suprantu tai, kad susidurėme su labai rimto pabudžio iššūkiu. Dėl to šiandieną aptarėme šį klausimą, kadangi su tuo susiję milijonai ES piliečių gyven, gyvenimų. Reikia ieškoti kiek įmanoma veiksmingesnių sprendimų. Taip pat reikia priminti tai, jog dažnai yra kartojama, jog susidurima su didžiulė našta, papildoma finansinė našta sprendžiant šią problemą, bet e, tas argumentas nepagristas, nes e, jeigu geriau kontroliuotumėm šios lygos plitimą, kaip tik sutaupytume papildomų, papildomų lėšų. Dėl to, manau, pirmininkaujantį Daniją ir numatė šios problemos sprendimą kaip vieną savo pirmininkavimo prioritetų. Ir mes taip pat raginame valstybės narės formuoti savo nacionalinę strategiją šiuo klausimu. Ačiū. Antrasis pasisakymas, ponas Šalė Mozė. Minutė 30. Tak for det, herr formand. Og også tak til kommissæren og til. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju taip pat ir komisijos nariui ir ministrui. Buvo tikrai puikus jūsų pastebėjimai ir džiugu, kad sutarėte ir dėl to, kad reikia um, daugiau kalbėti apie kovą su diabetu. 32 milijonai piliečių jau šiandien yra susirgę diabetu ir dar 32 milijonai um, asmenų mm, kenčia nuo įvairių kitų diabeto formų ar, ar iš ankstinių stadijų buvo kalbėta apie tai, kad antrojo tipo mm, cukraligės galima e, išvengti, mantis įvairių prevencinių priemonių. Ir sutinku su tuo, kad reikia imtis daugiau veiksmų ir kovoti su šios lygos e, priežastimis. Reikėtų daugiau išteklių skirti moksliniams tyrimams, švietimo veiklai, informuoti, pavyzdžiui, piliečius apie tai, kaip išvengti šios lygos. Bet taip pat ir komisija galėtų daugiau nuveikti, kad bendryjoje būtų vystomi suderinti standartai, pavyzdžiui, galvojant apie duomenų rinkimą, o, bet ne tik apie diabetą, o taip pat ir apie kai kurias kitas lygas, kad matytume, kuriuose srityse yra daroma pažanga įmantis įvairių politinių iniciatyvų. O, valstybės, o dėl valstybių narių, ponia Vamen, labai džiugu, kad taryba numato įsipareigojimą spręsti šį, šią problemą, bet daugiausia, ką galėtų nuveikti valstybės narės, tai yra formuoti ar aktualizuoti nacionalinius planus, uh, nes būtent čia yra akcentuojama tai, kas gali būti nuveikta nacionaliniu lygmeniu. Ačiū Jums už ryštingumą, ačiū, kad kovojate dėl ES piliečių sveikatos. Ačiū už pasisakymą. Toliau kalbėti užsiregistravo ponia Lidija Latford. So ačiū ponia pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad pirmininkaujantį Daniją ir Europos parlamentas, e, kurį takoja Danija, E, skiria ypatingą dėmesį diabetui. Tai, kad 10 procentų sveikatos apsaugos lėšų tenka šiai lygai, yra pakankamas pagrindas rezoliucijai renkti. Pirmojo tipo diabeto tarp paauglių ir vaikų tarpe išaugimas yra stebėtinas. Antrojo tipo diabeto uh, E, paplitimas yra susijęs su daugeliu kitų lygų, širdies, e, kepenų, inkstų lygomis. Visą tai nėra įskaičiuota į tą 10 procentų. Kaip komisija sakė, negalime visų rūšių diabetų iškirsti kelio, nes yra net kūdikėlių, kurie susirga diabetu. Todėl reikia e, ieškoti horizontalių priemonių. Negalima ignoruoti pirmojo tipo diabeto. E, yra žmonių, kurie sako, kad diabeto klausimas dar nėra pats aktualiausias, žmonės tiesiog turėtų atidžiau stebėti, ką jie valgo ir kaip gyvena. E, bet nepamirškime, kad yra daug žmonių, kurie miršta dėl pašalinių padarinių, apie kuriuos aš ką tik minėjau. Turime kovoti su stigma, su tuo nusiteikimu, kad diabetas yra susijęs su gyvenimo būdu. Europos Komisija žada svarstyti, mąstyti, reikia kur kas daugiau. Mes turime raginti komisiją, kad būtų sukurta diabeto strategija ES ir kad tarybos rekomendacijos tuo požiūriu būtų primtas. Aš nesutinku su horizontaliuoju požiūriu ir turime nusatyti konkrečius tikslus. Ačiū, žaliųjų frakcijos vardu pasisakys ponia Prida Prybals. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamentas 2011 m. rugsėjo 5 dienos rezoliucijoje jau sureagavo į jungtinių tautų viršūnių sustikimą dėl neužkrečiamų lygų plitimo ir tuo met jau sakėme, kad valstybių narių kompetencija yra imti šioje srityje veiksmų. Taip pat 2010 m. spalio mėnesį posėdžiavo um, diabeto um, vėžio ir inkstų um, lygų problemas sprendžianti darbo grupė ir yra atkreiptas dėmesys į vairias problemas ir veiksnius, kurie sukelia um, tokią lygą kaip diabetas. Apgailestauju dėl to, kad yra pamirštamas globalus požiūris ir yra susitelkiama tik į diabetą. Yra ir kitų neužkrečiamų lygų, kaip kad širdies ir kraujagyslių lygos, kvepavimo takų lygos, apie kurias visiškai nekalbama. Man be abejo, turinys šios rezoliucijos nekelia problemų, bet vis dėlto manau, kad ir kitas lygas reikėtų minėti. Ačiū. Ir dabar GUE frakcijos vardu ponė Matijaš. Ačiū ponė pirmininkė. Jau buvo pasakyta, kad e, daugiau negu 30 milijonų žmonių Europoje serga diabetu. Taigi skamba jau beveik kaip epidemija ir manau visiškai pagrįsta yra tvirtinti um, atitinkamą rezoliuciją parlamento vardu. Pats laikas parlamentui diskutuoti šiais klausimais Ir kol kas dar nėra imtasi pakankamai veiksmų ir valstybės narės taip pat turėtų būti ryštingesnės. Dėl diabeto fiksuojama labai daug ir mirčių atvejų Europoje. Yra neretai susijoma, sus, susidurama su įvairiomis komplikacijomis ir galime aišku, arba nekreipti į tai dėmesio e, ir susitaikyti su esama padėtimi, arba vis dėlto atkreipti dėmesį į tai, kas nebuvo e, padaryta. Turime galvoti apie iš ankstinę diagnostiką ir kitas e, prevencijos priemonės, dėl to, manau, rezoliucija yra vienas pirmųjų žingsnių veiksmingos kovos su diabetu link. Ačiū kolegijai už pasisakymą ir dabar pereiname prie kitų kalbėtojų. Užsiregistravo be kita ko ponė Mazai Kukovič. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Sveikinu šią rezoliuciją ir tai, kad Danija šį klausimą išsikėlė kaip prioritetą. Iš savo patirties mūsų pirmininkavimo Europos taryboje metu Galiu pasakyti, kad jūsų pasirinktas metodas yra palankus, nes e, žinojimas, informatumas apie šią problemą paplis visoje Europoje. Turime kalbėti ne tik apie lygos e, suvaldymą, bet ir apie jos prevenciją. Čia labai svarbu, kad piliečiai suprastų, kad žinotų, ką jie gali padaryti iš anksto ir ką galima padaryti, kai jau lyga nu, diagnozuota. Ką turime galvoje, kai sakome, kad reikia pakeisti gyvenimo būdą? Ne tik vaistus turime pradėti vartoti, bet turime pakeisti tai, kaip gyvename. Tai yra proga pilietiniai visuomeniai, kuri labai aktyviai reiškiasi šioje srityje, pademonstruoti, kad ji gali geriau informuoti visuomenį, suvaidinti aktyvų vaidmenį, šviečiant žmonės, aišku, bendradarbiaujant su ekspertais. Taigi dabar turime galimybę kurti sinergijas ir bendradarbiauti su visais atsakingais. Ačiū. Dank. Ačiū. Yes, Toliau vieną minutę. Ponas Pereja Rodrygis. Ačiū. Dabar ekonominės krizės ir biudžetinio apkarpimo metu e, biudžetas sveikatos apsauga irgi nukentėjo mokslinio tyrimų fondai, tokie kaip Princo Filipo fondas Ispanijoje, yra gyvybiškai svarbus. Ir mums reikia vieningos Europos strategijos kovai su tokiamis lygomis kaip diabetas. E, valstybės narės, kuriuose vykdomi tokie moksliniai tyrimai, turi sustiprinti investicijas į mokslinius tyrimus, kad rezultatai būtų efektyvesni. Be to turime sukurti programas, kurios leistų pagerinti uh, E, žmonių gyvenimo būdą, gyvenimo kokybę ir mytybos e, įpročius. Turime geriau koordinuoti mokslinius tyrimus nacionaliniu lygiu, tai turi būti daroma per komisiją. Turime pagerinti žmonių sergančių diabetų gyvenimo kokybę, juk yra tokių žmonių, kurie visą gyvenimą serga žmonės kenčiantis nuo tokių problemų be jo nes yra labai pažeidžiami. Mes, valstybės narės, komisija ir taryba, turime daryti viską, ką galime, kad tų žmonių sveikata ir gyvenimo sąlygos pagerėtų. Ačiū. Ir dabar žodis suteikiamas kolegijai Markūnai Taimikulėniniai. Vieną minutę. Pirmininkė, šiandien kalbame iš tiesų apie įtin svarbų klausimą jungtinių tautų generalinė asamblėja patvirtino kad diabetas yra viena iš keturių pagrindinių neužkrečiamų ligų pasaulyje tai globalinė problema galima sakyti epidemija. skaičiai išties šokiruojantys trisdešimt trys milijonai sergančiųjų europos sąjungoje dešimt procentų visų gyventojų dar kaip minimum trisdešimt du milijonai esantys rizikos grupėje e, trys šimtai su viršum e, šimtų tūkstančių mirties atvejų per metus. diabetas sukelia didelius nuostolius ne vien paprasta žmonių sveikata bet ir dideli gydymo kaštai frau kollegin es hat technische probleme bei der übersetzung gegeben. atsiprašome buvo techninių problemų jeigu galite gal iš naujo pradėkite kalbą. šiandieną diskutuojame svarbiu klausimu jungtinių tautų generalinė asamblėja patvirtino kad diabetas yra viena iš keturių pagrindinių neužkrečiamų ligų pasaulyje taigi galima sakyti kad tai globalinė problema tai jau epidemija skaičiai išties šokiruojantys trisdešimt trys milijonai sergančiųjų europos sąjungoje tai dešimt procentų visų gyventojų dar kaip minimum trisdešimt du milijonai esantys rizikos grupėje. diabetas sukelia didelius nuostolius ne vien prarasta žmonių sveikata bet ir dideli gydymo kaštai. daugelyje valstybių narių išlaidos diabeto gydymui sudaro virš dešimt procentų sveikatos priežiūros išlaidų be to tai didelė našta patiems sergantiesiems todėl būtina nedelsiant imtis veiksmingų priemonių dėl europos sąjungos ir valstybių narių kovos su diabetu priemonių ir jų įgyvendinimo. kol kas tik vos daugiau nei pusė valstybių turi atitinkamas strategijas pirmieji žingsniai visuomenės švietimas ir informavimas dėl rizikos faktorių įdiegimas e, sveikatinimo prevencijos ir patikros programų turi būti sutelktas ir koordinuotas veikimas kuris apimtų tiek sveikatos politiką formuojančių institucijų tiek europos sąjungos mokslinio potencialo tiek nevyriausybinių organizacijų pastangas ir sveikinu pagrindinį pranešėją poną busuttilą ir tikiuosi kad priėmus rezoliuciją su išties išsamiais pasiūlymais mes galėsime tikėtis efektyvesnės kovos su diabetu europos sąjungoje. Ačiū visiems diskusijos dalyviams. Dabar pereiname prie procedūros. Prašau žodžio. Klausiu, ar bus norinčių pasisakyti. Pirmiausia, kalbės ponia Ana Zaborska. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Ši rezoliucija reikalauja, kad politika būtų koordinuojama tarp valstybių narių, tačiau nėra paminėta asmens atsakomybė. Mes neturime mandato priversti individą imtis tokios atsakomybės, tačiau sveikatos apsaugos sistemos turėtų e, būti pritaikytos žmonių e, gyvenimo būdui. E, žmogus turėtų būti priversas užtikri, gyventi sveikai. Kai kuriuose valstybėse narise, pavyzdžiui, Slovakijoje, yra neįmanoma finansuoti kovos su šia lyga taip duosniai, dosniai kaip kai kuriuose turtingesnė valstybės, turtins, turtingesnėse valstybėse. Todėl labai svarbu dabar būtų tiesiog skleisti informaciją apie diabetą, ypač apie antro tipo. Tokiu Judith Merkis. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, ponios ir ponai. Norėčiau uh, pasidžiaugti, kad ši svarbi tema iškelta šiandien. Uh, Svarbu klausimą vertinti bendrai. Turime suprasti, kad šis faktas yra tiesiog nežinomas. Net 35 procentai žmonių sergančių diabetu patys apie tai nežino, todėl labai svarbu skirti dėmesio prevencijai. Be to reikia skirti daug dėmesio tam, kaip žmonės gyvena namie. Žmonės turi pagerinti savo gyvenimo būdą. Mes turime sukurti uh, išmaniuosius telefonus, kurie būtų pritaikyti informavimui apie diabetą. Be to mes turėtume daugiau investuoti į šią sritį. Diabetikai turėtų turėti galimybę, e, žmonės įtarantis, kad serga diabetu, turėtų turėti galimybę pasitikrinti. Tai mes turime pasinaudoti moderniosiomis technologijomis. Šioje srityje ES turėtų sukurti bendrą strategiją. Taip pat svarbu užtikrinti, kad būtų lengva gauti tokius, e, tokias modernės technologijas visose valstybėse narse, nes dabar dar iškyla daug kliūčių medicinos įrangos laisvam judėjimui. Jeigu tai mes pagerintume, kainos nukristų, būtų e, labiau prieinama tokia e, sveikatos apsauga ir tai pagerintų diabetikų gyvenimus. Kolegijai, dacă analizăm cu atenție cifrele privind prevalența diabetului. Dėkoju. Uh, Kolegos, jeigu pažvelgsime į e, statistinius duomenis dėl diabeto pirmojo ir antrojo tipo, pamatysime, kad tikrai reikia imtis rimtų veiksmų sprendžiant diabeto problemas. Ir būtent prevencija yra esminis dalykas. Bet dėje, kai kalbam apie diabetą, labiau kreipiame dėmesį į gydimo aspektus, o ne į prevenciją šios lygos reikėtų būtinai skatinti sveiką gyvenseną, kas leistų išvengti e, susirgymo. Dabar kalbame apie Horizontas 2020 naują mokslinių tyrimų programą ir tai yra puikia proga pagerinti um, mokslinių tyrimų situaciją, skirti daugiau investicijų į mokslinius tyrimus susijusius su diabetu. Ir ankstyvas lygos aptikimas tikrai padėtų geriau suvaldyti e, lygos paplitimą. Ačiū. Toliau žodis ponui Papinė karalių Džordžas. Ačiū, kėrė pradrė. Ačiū, ponė pirminkė. Galbūt e, norėčiau pakalbėti apie vaikų diabetą, kuriuo domiuosi jau seniai dėl asmenių priežasčių. Mano dukterėčia, kuria yra jau būdama pusės metų amžiaus, e, jai buvo nustatytas pirmojo tipo diabetas prieš pusantrų metų. Aš žinau, ką bandė padaryti tėvai. Tėvai bandė kreiptis į draudimo bendrovę ir aiškino jiems, kad fondas turėtų padengti išlaidas ypatingai įrangai, kuri matuotų cukraus lygį vaiko kraujyje. Pateikus diagnozę, e, kai vaikas pradėjo lankyti darželį, tėvams buvo labai sunku įtikinti darbuotojus, kad e, vaiką reikia ypatingai prižiūrėti. Taigi Europoje yra daug nusista, iš ankstinio nusistatymo ir e, nežinojama apie tai, ko reikia. O mes leidžiame, kad tai vyktų, todėl mes turime daug pasidarbuoti informuodami žmonės, nes vaikas sirgdamas diabetu tu gali užaukti kaip ir visi kiti, turėti šeimą ir gyventi kaip ir visi kiti, kaip ir visi kiti sveiki vaikai. Labai ačiū. Toliau panas Paška. Ačiū. Diabeto epidemija yra didelė problema civilizuotai visuomeniai, o šios rykštės negalime nematyti. Antrojo tipo diabetas sudaro 90 procentų visų susirgymų. Jis sukelia netinkamą dietą ir nepakankama fizinė veikla. Ši lyga anksčiau pasireikždavo tarp saugusiųjų, tačiau jis plinta ir tarp veikų. ši lyga ligonių gyvenimą daro vis sudėtingesnį iki pat jų mirties. Todėl mums reikia imtis priemonių siekiant veiksmingos prevencijos, e, siekiant pakeisti blogą mytybą ir uh, užtikrinant tinkamą fizinę veiklą. Jeigu mes uh, uždėpdėtume mokesčiais nesveiką maistą, kaip darome alkoholiui ir tabakui, galėtume daugiau dėmesio skirti sveikesniems produktams, o lėšas galima būtų panaudoti stimuliuojant sporto veiklą. Todėl aš manau, kad mes turime daug galimybių siekdami pakeisti mytybos įpročius, tačiau e, komisija turi veiksmingai dirbti ir gyvendinti tokias priemonės. Ačiū. Baigiame diskusiją e, spontaniškai pasisakančiųjų, o paskutinis ponas Mikolašikas. Diabetes vyskytuje v členských štátoch Európskej únie čoraz častejšie. Ačiū, ponė pirmininkė. Diabetas aptinkamas vis dažniau ir dabar juos serga 35 milijonai žmonių, tai yra 10 e, procentų netgi ES e, gyventojų. 325 tūkstančiai e, mirties atvejų užfiksuota susijusių su diabetu. Ir um, Ir dabar vis daugiau um, jaunimo susirga e, diabetu ir taip pat vaikų. Vidutinės išlaidos valstybėse narėse padėjo nuo 10 procentų iki 18 e, procentų, mm, taip pat ir ES lygių skiriama daugiau dėmesio šiams problemams, bet nepaisant to vis tiek m, mm, valstybėms narėms lieka tinkamai įgyvendinti savo nacionalinius e, veiksmų planus. Ačiū. Ir dabar pabaigoje dar pasisakys komisijos ir tarybos atstovai, tar savo baigiamąjį žodį. Pirmiausiai komisijos narys Andris Piebarks. Manau, kad ponė Liutford ir ponas Papanikolau labai teisingai paminėjo, kad e, reikia atkreipti dėmesį į pirmojo tipo diabetą ir kitus e, su tuo susijusius klausimus. Būtina anksti nustatyti šią lygą, nes e, tada gydimą galima pradėti kuo anksčiau ankstyvo diagnozavimo e, problema ir kiti, pomno papa Nikolau, paminėti klausimai bus e, įtraukti į apmąstymų periodą dėl chroninių lygų. E, gydytojų mokyme taip pat turėtų būti užtikrintas ankstyvo diagnozavimo mokymas. Tai yra būtina visos ES lygių. Dėl antro tipo diabeto aš suprantu kad reikia e, strategijos kiekvienai lygai. Tačiau manau, kad e, komisijos strategija dėl e, mytybos, dėl nutukimo yra labai glaužiai susijusi su nacionalinėmis strategijomis šioje srityje. Manau, kad diskusija buvo labai gera ir komisija toliau darys viską, ką gali, kovodama su diabetu. Ačiū. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ja. Ačiū komisijos nariui. Ir dabar dar pasisakymas dėl darbo tvarkos taisyklių. Prašom. Ačiū pirminkė. Norėjau komisarui pasakyti, bet man atrodo, kad jūs netinkamai supratote poną Papą Nikolojų, nes jis kalbėjo apie pirmojo tipo diabetą, apie vai... tai nieko bendro neturi su e, chroniškais susirgymais. Tai yra kalba apie tai, kad mokyklos turėtų e, sugebėti dirbti su diabetu sergančiais vaikais, su insulino injekcijos ir taip toliau. Ir čia kalbėti apie chroniškus susirgymus rodo visiškai netinkamą supratimą apie pirmojo tipo diabeto, diabetų sergančiųjų poreikius, ypač tarp vaikų. Komisarė, ar norėtumėte sureaguoti? Kaip aš supratau, kad čia e, jūs kalbėjote apie pirmojo tipo diabetą, bet apskritai juk reikia skleisti žinias apie diabetą. Aš visiškai su jumis sutinku. Jeigu dar liko kokiu nors neišspręstų klausimų, siūlyčiau aptarti juos jau dvišalių pagrindų ir dabar tarybos vardu pasisakys ponas Nikolai Vamen. herre formand ærede medlemmer af europa parlamentet herre kommissær pone pirmininke gerbiami parlamento nariai gerbiamas komisijos nariai dėkoju už labai svarbius ir taip pat gerus mano manimu debatus šiandieną įvykusius labai svarbu kad diabetas atsidurtų mūsų dėmesio e, centre, taip pat ir kitos chroniškos lygos. Tiek valstybės narės, tiek Europos parlamentas turėtų daugiau apie tai kalbėti. Dėkoju ponui Busutil, ponui Ledford, ponui Paupovič, ponui, Šal, ponui Šalmoze už tai, kad pripažinote pirmininkaujančios Danijos pasiryžimą spręsti šias problemas Ir galiu pasakyti, kad dabartinis e, pirmininkaujančių valstybių narių trejetas e, Lenkija, Kipras ir Danija e, tas problemas intensyviai nagrinėja ir tarybos įvairiose, įvairiose formatuose. Mes priskiriame tam labai aukštą prioritetą. Ir pirmininkaujantį Daniją nuolat pabrėžia šių dalykų svarbą. Taip pat ačiū ir už tai, kad e, suteikite mums galimybę bendromis jėgomis ieškoti mm, sprendimų skirtų žmonėms sergantiems diabetu. Kartu su valstybėmis narėmis galime suteikti e, geresnę perspektyvą žmonėms sergantiems e, diabetu. Ir jau šiandien galime dirbti to link, kad ateityje išvengtume e, E, milijonų papildomų susirgymų ES e, šeimose. Dėl to manau, kad diskusija tikrai yra labai svarbi ir ją reikėtų tęsti ir toliau. Galiu pažadėti tai, jo pirmininkaujantį Daniją iki pat savo pirmininkavimo laikotarpio pabaigos, e, o taip pat ir vėliau su busimomis pirmininkėmis dės visas pastangas į tai, kad e, šis klausimas nebūtų išbrauktas iš ES politinės darbo atvarkės. Linkiu taip pat ir komisijai, kuo geriausios klotės jos darbose. Tikiuosi e, jūsų paramos ir taip pat valstybių narių pasiryžimo um, dirbti kartu, kad išspręstumėm daugelio ES piliečių problemas. Ačiū tarybos pirmininkui. Dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijoje. Ir pabaigoje dar informuoju apie tai, kad e, pateikti keturi rezoliucijų projektai šiuo klausimu. Diskusijos baigtos, balsavimas vyks rytoj, trečiadienį 12 val. Ir dabar posėdis nutraukiamas iki 21 valandos. 21 valandą pratęsime darbą.